Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gerbiami parlamentarai, laba diena visiems. Sveiki atvykę į komiteto posėdį. Tai yra naujasis peticijų komitetas, tai yra steigiamasis šio komiteto posėdis. Norėčiau pradėti posėdį. Prisistatydamas esu Ispanijos delegacijos narys EPP frakcijoje ir labai džiaugiuosi galėdamas pirmininkauti šio komiteto posėdžiui. Posėdžiauju ne dėl, pirmininkauju ne dėl to, kad esu vyriausias komiteto narys, bet dėl to, kad yra pakeistos taisyklės. Ir sekretariato darbuotojai manęs paprašė pirmininkauti steigiamajame komiteto posėdėje, kadangi ankstesnėje kadencijoje buvau šio komiteto vicepirmininku. Turime kur kas e, labiau patyrusių, daugiau kvalifikacijų turinčių narių, kaip kad ponas Kešmenas, E, šiame komitete galbūt galėtų geriau už mane pirmininkauti. Na, bet vis tiek labai džiaugiuosi, kad man buvo patikėtos šios pareigos, bent jau trumpam laikui. Taigi, išrinksime komiteto pirmininką ir vicepirmininkus. Į pirmininko postą yra viena kandidatūra. Ir tai yra ponia Maconi iš EPP frakcijos. Jeigu yra kitų kandidatų, prašau paskelbti apie juos. Panašu, kad ne. Tuomet, jeigu visi sutinkate, mes galime plojimais pasveikinti naująją mūsų komiteto pirmininkę. Ya ve, señora Mazzoni, que no hace, ni votos, no hace necesario ni votos a favor. El aplauso así. Taigi, ponia Mazzoni, netgi nereikėjo balsuoti. Uh, plojimų pakako jūs e, paskirti mūsų komiteto pirmininkę. Io vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi. Norėčiau visiems Jums padėkoti už tai, kad patvirtinote mano kandidatūrą plojimais. Ačiū Jums labai už man suteiktas pareigas ir aš tikiuosi, kad galėsiu atlikti savo pareigas atsižvelgdama Jūsų norus ir poreikius. Ir tikiuosi, kad sugebėsiu užtikrinti testinumą šio komiteto darbe ir manau, kad galime pereiti prie kitų darbo tvarkės punktų. Tai yra steigiamasis mūsų komiteto posėdis ir mes jį užbaigsime, aš manau, gan greitai. Bandysime laikytis terminų ir tik tai noriu pasakyti, kad paklausti, ar yra norinčių pasakyti. Panašu, kad yra e, pagėdavimas pasisakyti. Taigi prieš perinant prie antrojo balsavimo, prie pirmojo vicepirmininko tvirtinimo, aš norėčiau dar žodį suteikti ponui Kešmenui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kito klausimu, dėl kito klausimo norėjau pasisakyti, taigi pasakysiu tuomet, kai persime prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkoju. Allora, anche per la... Puiku. Taigi dabar pirmojo vicepirmininko kandidatūra yra vienas kandidatas ir tas kandidatas yra ponia, ponia Bargideli. Taigi siūlau plojimais patvirtinti pirmosios vicepirmininkės poziciją, nebent kas nors norėtų, kad būtų balsuojamas laptai. Pone pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Jūs ir taip pat pasakyti, kad ponios apelėdėlį nėra, atsiprašau, ji yra. Yra atvykusi, aš norėjau pasakyti, kad ji priima šiai nominacijai, bet įsivaizduoju, kad ir pati tą gali kuo puikiausiai padaryti. Ir matytą padarys graikiškai. Congratulazioni per la elezione. Sveikiname e, ponę Palėdelį su šiuo paskirimu į pirmojo vicepirmininko postą. Kviečiu Jūs prisijungti prie manęs. Prezidiume yra dar viena kandidatūra į antrą vicepirmininko postą, tai yra ponas Mayer. Tai aš manau, kad mes ta, pagal tą pačią procedūrą, tai yra plojimais, patvirtinsime ir antrąjį vicepirmininko kandidatūrą. Ku sveikiname poną Mairį, gavus naujas pareigas. Na, o dabar trečiasis vicepirmininkas, ponas Itorgai. Atsiprašau, galbūt nelabai tiksliai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkė. Na, jeigu kitų kandidatų nėra, vėlgi plojimais patvirtiname jūsų kandidatūrą. Na ir galiausiai balsuosime dėl ketvirtojo vicepirmininko ponas Hankės, ponė Hankės, ne vienintelė kandidatė. Panašu, kad vėl plojimais tvirtiname jos kandidatūrą. Puiku. Na, dabar vėlgi norėčiau pasveikinti visus, kurie buvo išrinkti į naujas pareigas. Norėčiau padėkoti komiteto nariams ir norėčiau pasakyti, kad baigiame steigiamojo posėdžio darbą. Ir dar norėčiau paklausti, ar yra norinčių pasakyti. Prašau. Taip, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakau pagal kitų klausimų darbo tvarkės punktą. Noriu iškelti du klausimus. Pirmasis būtų štai koks. Jis yra susijęs su komiteto pavadinimu. Kadencijos pradžioje mes turime patvirtinti e, komiteto pavadinimą. Tai galėtų būti piliečių komitetas. Kai kuriuose kalbose dabartinis komiteto pavadinimas yra sunkiai suprantamas. Ir pavyzdžiui, Danų kalboje niekas nesuprastų, ką reiškia tas komiteto pavadinimas. Rinkimų kampanijos metu aš kvailai atrodžiau, kadangi buvau šio komiteto nare, kvailai pavadinto komiteto nare. Ir turėjau išversti tą komiteto pavadinimą į piliečių komitetą, kad galėčiau paaiškinti, ką mes veikiame. Ir aš manau, būtų labai naudinga, na, kadangi tai yra tas komitetas, kuris turi tiesiog ryšį su piliečiais, kad jo pavadinime atsispindėtų žodis piliečiai. Aš manau, kad mes turėtumėme kreiptis į valdybą ir paprašyti, ar nebūtų galima pervadinti, pervadinti, padidinti šio komiteto piliečių peticijų komiteto. Aš manau, kad visi tam pritartų. Ir antrasis mano pasiūlymas. Kuo galima greičiau turėtumėme pakviesti Švedijos vyriausybės atstovus į susitikimą su mūsų komiteto nariais. Būtent konkrečiai Ceciliją Malstrom turėtumėme pakviesti. Ji jau yra ji yra buvusi mūsų komiteto narė, dabar yra, yra Europos reikalų ministrė Švedijos vyriausybėje. Aš manau, kad mūsų susitikimas su ja būtų labai naudingas ir galėtumėme pagerinti santykių su taryba. Tikrai manau, kad būtų tai naudinga mūsų darbui. Štai toks būtų mano pasiūlymas pakviesti Švedijos vyriausybės atstovę ponę Ceciliją Mastrom į mūsų posėdį. Jinai puikiai nusimano mūsų darbų. Dėkoju. Oui. Moi aussi, je, je vous félicite, euh, Madame la Présidente, mais je pense, kad... Aš taip pat norėčiau pasveikinti euh, pirmininkę ir turiu pridurti, kad visi iškelti klausimai turi būti svarstomi komiteto posėdėje arba koordinatorių posėdėje. Na ir mes, aišku, lauksime jūsų pasiūlymų. Tiek norėjau pasakyti dėkoju. Ir sveikinu dar kartą. Altså, spørgsmålet om at øh, invitere... Spørgsmålet om... Na, tas klausimas dėl Švedijos vyriausybės atstovų pakvietimo. Dėl to galime palaukti, bet aš vis tiek manau, kad būtų puikiai mintis, kuo galima greičiau išspręsti komiteto pavadinimo klausimą. Jau anksčiau apie tai e, kalbėjome ir parlamentas buvo prieimęs sprendimą, taigi dabar tiesiog yra formalus mm, e, parlamento komiteto pavadinimo suderinimo klausimas internete, kitais e, būdais mes galėtume geriau atstovauti ir parodyti, ką daro mūsų komitetas. Pakeitė jo pavadinimą. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš kaip tik e, priešingai vertinčiau visą situaciją. Galvoju, kad turėtume pasinaudoti pirmininkaujančio Švedijos e, patirtimi ir galėtume naujų vėjų įsileisti į savo komitetą. Manau, kad iš tarybos galėtume laukti, kad tuo sprendimo, kad tuo atveju, kai svarstamos piliečių policijos, e, atsiprašau, peticijos, reikėtų pasikviesti atstovus iš tarybos. Na, o dėl peticijų komiteto. Peticijo yra žodis kilęs iš lotynų kalbos. Vokiečių tradicijoje mes naudojame ombudsmeno savoką, tačiau mes nereikalaujame komiteto pavadinimo pakeisti į ombudsmeno komitetą. Manau, kad jei kas ir nesupranta komiteto pavadinimo, tai jį pakeitus e, niekas nepasikeis. Manau, kad kaip tik todėl, kad e, mūsų komitetas vadinasi taip, kaip vadinasi, mums tenka didelė atsakomybė ir nereikėtų jo keisti. Dar viena pastaba. Nežinau, ar kitą savaitę jūs būsite Briuselėje, tačiau aš norėčiau paprašyti, kad e, būtų surinktas kuo greičiau komiteto valdybos posėdis, nes yra daug peticijų, kurias reikėtų kuo skubiau peržiūrėti ir išanalizuoti. Manau, kad reikėtų stengtis, pasistengti kai kurias peticijas apsvarstyti kaip įmanoma greičiau. Aš turiu omenyje vieną peticiją, e, kur skundžiamasi dėl žalos aplinkai ir manau, kad e, vėliausia rugsėjo mėnesį reikėtų pradėti apsilankant nurodytoje vietoje, na, o jeigu dėlsime ir lauksime spalio, tai tiesiog, na, nebeteks prasmės tos peticijos svarstymas. Negalime laukti dar tris mėnesius. Uh, Ponas Kešman, dėkoju, pane pirmininkė. Puiku, kad e, valdyboje puikiai atsispindės e, lyčių lygybė. Mes turėsime didžiąją dalį moterų e, savo komiteto valdyboje. Ir aš manau, kad kuo mažiau mes kalbėsime, tuo daugiau mes padarysime. Taigi aš siūlyčiau tuos du pasiūlymus apsvarstyti dėl Švedijos pirminkančios valstybės pakvietimo į mūsų komitetą. Aš sutinku su ponia Malkom, bet mes neturėtume skubėti. Pirmiausia, turėtų susitikti koordinatoriai su valdybos nariais ir kito posėdžio metu būtų galima pasiekti sprendimo arba sutarimo. Dėkoju. Sí, presidenta. Yo también yo felicito a la presidenta y felicito a Dėkoju, pirmininkė. Jūs taip pat norėčiau pasveikinti, tapus pirmininkė ir tapus vicepirmininkais. Mm, šiame komitete yra keturi vic... Europos parlamento vicepirmininkai. Aš manau, kad mes turime pateikti pasiūlymą. Jeigu ponia Hauken nori pakeisti komiteto pavadinimą, tai tam egzistuoja procedūra. Jeigu ponia Hauken nori pradėti tokią procedūrą, tai dabar pats laikas tą padaryti. Tačiau nėra jokių abejonių, kad komitetas pats to negali padaryti. Kas atsitiktų, jeigu Konstitucinių reikalų komitetas arba Užsienio reikalų komitetas nuspręstų pakeisti savo pavadinimus? Komitetai sudaro institucijos dalį man pačiam jokios problemos tai nesukels, tačiau egzistuoja konkreti komiteto pavadinimo keitimo procedūra. I, I, I support... Aš pritariu tam, ką sakė ponas Cashman, galime atidėti šį klausimą, tačiau kolegos, sveikinu Jūs su perinkimu, tačiau čia jau buvo sutarta. Viskas jau buvo padaryta anksčiau, čia ne aš pati sugalvojau kažką keisto. Taigi, aš manau, kad geriausias būdas būtų atidėti šio sprendimo prieimimą. Ir tai tikrai bus naudinga mums visiems. Dėkoju. Pirmininkė. Galbūt mums reikėtų kreiptis į vicepirmininką, paklausti jo patarimo. Pone pirmininkė, mes išklausėme keleto kolegų šis klausimas nėra įtrauktas į šios dienos posėdžio darbo tvarkę. Kaip jau buvo pasiūlyta, panagrinėkime šį klausimą koordinatorių posėdėje, nes šio posėdžio tikslas yra įsteigti komitetą. Žinoma, galėtume skirti daugybę laiko šiam klausimui, bet, ponia Aukien, aš manau, kad mes turėsime pakankamai laiko šiam klausimui aptarti. Pirmininkė, aš Pritariu vicepirmininko nuomonė šio klausimu. Mes turbūt galėsime rūpiučio 26 dieną surenkti komiteto posėdį. Tai bus pirmasis posėdis, kitas posėdis vyks rugsėjo 1 dieną. Ir aš manau, kad šiuos pasiūlymus būtų geriausia apsvarstyti kitų posėdžių metu. Taip pat galėsime apsvarstyti ir naujo komiteto pavadinimo klausimą, jeigu jūsų nuomonė tai yra svarbus klausimas. Kadangi piliečių klausimai mūsų komitetui yra labai svarbus. Žinoma, taip pat mes kalbėsime apie tai, kaip įtraukti Švediją kaip pirmininkaujančią šalį į mūsų komiteto veiklą. Ir būtų manau, naudinga palaikyti mūsų komitetų ryšius su kitomis institucijomis ir sustiprinti mūsų bendradarbiavimą. Aš manau, kad bendradarbiavimo būdu mes sparčiau dirbtume ir nagrinėtume piliečių peticijas. Taigi šios idėjos yra labai geros ir aš manau, kad būtų labai prasminga, jeigu susitiktų mūsų koordinatoriai dar prieš komiteto posėdį. Taigi sveikinu visus išrinktus į komiteto valdybą ir noriu pasakyti, kad mes susitiksime rūpiučio.